Thank you. Dėkoju. Parlamente reiškiamos skirtingos politinės nuomonės ir manau, kad e, bet koks požiūris e, turi teisę būti išsakytas, ieškant bendro sprendimo ir niekas negali sakyti, kad uh, tam tikros politinės pažiūros ar įsitikinimai neturėtų būti mūsų bendrų pastangų dalis. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti nariams už klausimus ir paskirtajam komisijos nariui Moskovičiui už atsakymus. Dabar, Pierai Moskovičiu, kviečiu, kviečiu jūs pasisakyti penkioms minutėms prieš baigiant mūsų klausimą. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, ačiū už tą pasikeitimą nuomonėmis. Jis buvo, tas nuomonėmis pasikeitimas labai e, reiklus, intensyvus, atviras. Ir ačiū vertėjams, sako potas Moskovičiai, kurie tiek daug kalbų tą diskusiją išvertė. Visi e, turėjote galimybę paklausti, nerinkdami klausimų. Ko gero, tai leido suprasti mano europiečio nuoširdumą, mano e, sieki E, daryti viską, kad priimčiau tinkamai tą atsakomybę, kuri galbūt man bus patvirtinta. Norėčiau išsakyti kai kuriuos dalykus, kuriais remsiuosi dirbdamas penkis metus kartu su jumis, jeigu nuspręsite, kad aš dirbsiu. Kaip komisaras turėsiu būti objektivus ir nešališkas. Ir kovosiu už Europos bendrą interesą. Kasdieną dirbdamas būtent tai pirmiausia turėsiu galvoje. Ir, kaip sakė Žakas Deloras, ekonominis efektyvumas ir socialinis teisingumas bus tie dalykai, kurie bus svarbiausi. Stengsiuosi, kad Europos dvasia gyvuotų, kad Europos modelis klestėtų, kad būtų bendros taisyklės. Ir tai bus mano kompasas. Kaip e, komisaras e, rinksiuosi tuos sprendimus, kuriuos jūs tvirtinsite, dėl kurių savo nuomonę teiks Žanas Klodas Junkeris. E, stiprinti, stengsime žemynų e, ekonominį augimą, didinti užimtumą, kovoti su neligybė, kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu, kovoti su, e, su neteisingai sustarimais. Taip pat stengsime muitinių sąjungos dėka apsaugoti mūsų piliečius nuo globalizacijos blogųjų pusių kaip sakė Žanas Klodas Junkeris, tai yra jo prioritetai, tai bus ir mano prioritetai. Kaip komisaras dirbsiu kolegialumo dvasia, Žanas Klodas Junkeris numatė naują komisijos e, sąrangą. Nėra numatyta hierarchijos, globos, e, e, priežiūros vieniems kitų. Tiesiog tai yra nauja sąranga ir manoma, kad jinai turi dirbti horizontaliuoju pagrindu, taip mano jos pirmininkas. Turime tinkamai koordinuoti savo darbus. Ir būtent kolegilumo dvasia ketinu dirbti su vicepirmininkais, su, kolegais, su kolegomis komisarais. Ir yra du kolegos, Valdis Dombrovskis ir Jirki Katainen, su kuriais dirbsime kasdien koordinuodami savo darbus. Tarp mūsų visų trijų Negali būti dirbtinės konkurencijos, negali būti biurokratinio kažkokio varžymosi, negali būti politinių skirtumų, kurie mm, nulems mūsų sprendimus. Visą tai reikės peržengti, nes priešingų atveju būtų energijos ir laiko švaistimas. O mes tuo tarpu turime e, tą laiką panaudoti, stiprinti Europos ekonomikai, nes tai neleistų pasiekti norimų rezultatų. Taigi turime būti ir būsime E, komanda, vieninga komanda, siekianti to paties tikslo. Įsipareigoju tai daryti, aš diskutavau su kolegomis ir jie e, išdėstė tokį pat požiūrį šį reikalą. Kaip komisaras taip pat e, glaučiai bendratarbiausiu su Europos parlamentu ir su pirmiausia jūsų komitetų nariais. Ir ne dėl to, kad taip verčia aplinkybės, o dėl to, kad turiu tokį įsitikinimą. Prieš 20 metų pirmą kartą tapau Europos parlamento nariu, sukaupiau tam tikros patirties, mačiau tą parlamentą augant, keičiantis. Ir dabar tai yra teisėkuros proceso pilnateisės dalyvis atstovaujantis Europos žmonėms. Europos komisija gina bendrą interesą, jūs ginate demokratinį legitimumą. Visą tai leidžia mums visiems Europos komisijai ir parlamentui turėti tą bendrą atsakomybę, kad atremtume iššūkius, kurie laukia Europos per ateinančius penkis metus. Tai štai, tiek norėjau Jums pasakyti. Atsakiau Jums į visus klausimus, kartais jie buvo sunkus, atsakiau labai atvirai, nesislėpdamas, nevengdamas, esu pasirengęs Jūsų klausytis, kalbėti su Jumis, kad galėtume e, užtikrinti, jog Europos idėja žengs pirmin. Ir mes būsime vertinami pagal mūsų pasiektus rezultatus mano kadencijos pabaigoje, jeigu mane patvirtinsite, tai yra po penkių metų. Ponios ir ponai parlamento nariai, šis klausimas man yra ir savotiška garbė, tai yra mano e, kaip politiko karjeros viena iš vienas iš svarbiausių momentų, tačiau tai yra ir didžiulė atsakomybė, kurią aš priimu su didžiuliu įsitikinimu ir labai rimtai. Ir tikiuosi, kad jūs bent jau įtikinau bent dėl savo patirties, dėl savo europinių įsipareigojimų, dėl savo nepriklausomybės ir savo valios dirbti kartu su jumis. Tad ačiū už tas tris kartu praleistas valandas. Like... Norėčiau padėkoti Jums, gerimas paskirtasis komisijos nariai, už Jūsų pasisakymus šiandieną už jūsų siekį dalyvauti turtingose, intensyviuose ir, manau, vaisingose diskusijose. Labai ačiū. Pagal taisyklės e, vyks uždaras koordinatorių posėdis, kad įvertintume e, šios dienos e, klausimą. Jis vyks nuo pirmos iki pusės trijų. Šis posėdis baigtas.